Tai bus trys teisės aktai. Pagal 216 darbo tvarkos taisyklę e, parlamentui buvo pristatytas toks pasiūlymas pakoreguoti parlamento, patvirtinti parlamento poziciją per pirmąjį svarstymo e, raundą dėl parlamento ir tarybos reglamento patvirtinimo dėl agentūros įsteigimo, kuri rūpintųsi didelės apimties informacijos technologijų sistemomis laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Kaip e, supratote, agentūros pavadinimas yra nelengvas. Pagal 216 taisyklę šiam siūlymui pritarsime. Praėjus 48 valandoms nuo jo paskelbimo, to paprašė kelios politinės frakcijos ir 40 parlamento narių paprašė balsuoti šiuo klausimu. Siūlymo tekstas yra prieinamas parlamento svetainėje.